Dear colleagues. Mėly kolegos, prašau pabandyti susėsti savo vietas. To start with this constitutive meeting. Turime pradėti šį steigiamąjį posėdį. Please take your seats. I would like to start. Norėčiau pradėti posėdį. Prašau susėsti į savo vietas, taip pat ir salės gale esančių prašau. Okay. So, thank you. I would like... Ačiū. Noriu pasveikinti visus susirinkusius šią popietę ypač naujus kolegas, naujus pilietinių lasių teisų komiteto narius ir mm, dabar pirmininkausiu posėdžiui iki to momento, kai išsirinksime pirmininką šiame posėdėje ir skelbiu posėdį pradėtą. Prašau susėsti. Noriu priminti nariams, kad šiandienos posėdžio tikslas yra suformuoti komiteto biurą, išrenkant pirmininką ir iki keturių vicepirmininkų pagal darbo tvarkos taisyklių 204 taisyklę. Visų pirma, išsirinksime pirmininką. Mėly kolegos, turime pradėti dirbti nes už kelių minučių prasidės kito komiteto posėdis. Labai prašau visus susėsti. Okay, so on the, in the first place, we elect the chair. Taigi visų pirma turime išrinkti pirmininką, po to turėsime rinkti pirmininko pavaduotojus. Pagal darbo tvarkos taisyklių 200 taisyklę turiu paskelbti, kad balsuojant dalyvauja tokie pakaitiniai nariai. Uh, Vietų tikrųjų narių. Group. EPP frakcijos vardu Kalės Koelio balsuos vietoj Bekar, Čekė vietoj Olmayer, Severės Bazier Teresa vietoj Arvetio, Moranų vietoj Makovei, Tun vietoj Mateira, Votenberg vietoj Matsula. Musolinį vietoje ponios Sulmajer tik pakeista sąraše. Toliau neįskaitau socialdemokratų vardu Kirkos vietoj Fajon.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 Vėl ECR Carson vietoj Ježdomski. Ir Linelį vietoj Anderson. Toliau dar vienas pakeitimas. Linės vietoj Šogor turėjau paskelbti visas tas pavargas, kas pavaduoja ką, šie pavaduojantis nariai gali balsuoti vietoj tikrųjų narių. Ir dabar dėl kvorumo noriu paskelbti, kad konstatuoju, jog daugiau kaip 15 narių dalyvauja, taigi Yra suformuotas kvormas, kurio reikia, kad balsavimas būtų teisėtas, kadangi turime 60 lybę komiteto narių, ketvirtadalis jų yra 15 narių ir kvormą mes turime. Dar vienas pakeitimas e, vietoj manęs kenga e, balsuos Bob Delon. Paskelbiau visus pakeitimus. O dabar yra kandidatūrų paskelbimas. Noriu mm, paprašyti pasiūlyti kandidatus į pirmininko postą. Um, kandidatūrą gali siūlyti arba frakcija, arba pen, bent 5 procentai komiteto narių. Tai mūsų atveju, lybė komiteto atveju, tai yra 3 nariai. Kandidatas turi būti komiteto tikrasis narys ir turi būti tinkamai užpildęs finansinių interesų deklaraciją prašau paskelbti mm, kandidatus. Atsipal, prašom. Like propose... Norėčiau socialdemokratų frakcijos vardu pasiūlyti mūsų kolegą Klod Morajas į komiteto pirmininkus. Uh. Ačiū, panė Zibel. Klod Morajas Mūsų kolega iš socialdemokratų frakcijos buvo pasiūlytas kandidatu. Ar dar būtų kandidatūrų siūlymų? Ne, tai tuomet paprašysiu e, pasakyti kandid, e, pasiūlyto kandidato, ar jis pasakyti, ar jis sutinka būti kandidatu. Sutinku. Ačiū, Klodai. Taigi, Konstatuoju, kad e, kandidatas įvykdė reikalingas visas sąlygas dėl finansinių interesų deklaravimo, yra tikrasis šio komiteto narys. Kadangi yra tik tai vienas kandidatas, aš siūlyčiau e, išrinkti komiteto pirmininką e, pritariant plojimu. Ar jūs sutiksite, kad išrinkimas būtų plojimais pritariant kandidatūrai, kadangi tai tik tai vienas kandidatas, tai kągi tuomet, jeigu visi sutinka, tai ir pritarkime šiai kandidatūrai plojimais. Congratulations, Mr. Moraes. Sveikiname poną Moraes. E, skelbiu, kad šis kandidatas yra išrinktas pritarimu plojimais. Prašau naujai išrinktą pirmininką užimti savo vietą prezidiumą. Ačiū, kolegos. Thank you. Uh, first of all, thank you, uh, Kinga. Dėkoju pirmiausia tau, Kinga, ir jums kolegoms, kolegos už šią man tekusią didžiulę garbę uh, būti išrinktam Libe komiteto pirmininku. Prieš perinant prie vicepirmininkų rinkimo, ir nenorėčiau delsti ir tą padaryti, ko galima greičiau. Ir šiek tiek uh, užvaldė mane emocijos dabar tapus Libe komiteto pirmininku. Uh, ir um, anksčiau dirbusiems, dirbusiems uh, šiame komitete norėčiau pasakyti, kad uh, iš tiesų visi žinome, kad tai yra vienas svarbiausių mūsų parlamento komitetų šią kadenciją, nes kalba eina apie vertybės mūsų komitete. Tie nariai, kurie dirbo ankstesnėje kadencijoje, tikrai dirbo ties labai svarbiais teisės aktais, kuriuos svarstė šis komitetas, nors ekonomika yra pats svarbiausias dalykas, visi tai žinome, tačiau vertybės yra irgi labai svarbios, nes esame vertybių parlamentas ir vertybės būtent yra aptariamos šiame lybe komitete duomenys, prieglopstis, imigracija, kova prieš diskriminaciją, kova prieš terorizmą ir gausybė kitų teisės aktų, kurie yra labai reikšmingi mums. Taigi tai yra didžiulė man tenkanti garbė ir aš norėčiau Jums už tai padėkoti, padėkoti už tą garbę, kuri man teko. Dabar norėčiau pereiti prie vicepirmininkų rinkimo. Pirmiausia, pagal 204 darbo tvarkos taisyklę norėčiau paskelbti štai kuriuos pakaitinius narius, kurie dalyvaus balsavime. Tai yra lygiai tie patys tas pats pakaitinių narių sąrašas. Norėčiau pasakyti, kad politinės frakcijos turi informuoti pirmininką, jeigu yra pasikeitęs sąrašas prieš balsavimą paskelbent. Taigi, pereikime prie vicepirmininkų rinkimo. Turime sąrašą. Kalbant apie kvorumą, turi būti 15 narių ir mažiausiai 15 narių. Kvorumas yra pasiektas, 16 dalyvauja. Ir dabar kokios yra kandidatūros. Pirmiausia, pirmio, pirmojo vicepirmininko. Norėčiau į, į šią, po, šį postą, kokios yra kandidatūros, paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė. EPP frakcija siūlo e, ponę Kinga Gal į pirmosios Libe komiteto vicepirmininkės postą. Taigi, pirmosios vicepirmininkės. Pir, pareigoms užimti siūloma ponia Gal. Dabar kandidatai į antrojo vicepirmininko postą. Kas norėtų juos paskelbti? Birgit Zipel. Socialistų frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti mūsų kolegę Iljaną Jotovą, kuri galėtų užimti antrosios vicepirmininkės postą. Taip, Iljana Jotova. E, trečiasis vicepirmininkas, kokie yra kandidatai, Sažentinį. Žalie norėtų pasiūlyti Jan Filip Albrecht į trečiojo vicepirmininko postą. Jan Filip Albrecht, trečiasis vicepirmininkas. E, ketvirtasis vicepirmininkas, kokios būtų kandidatūros? Kas galėtų pasiūlyti? Apie pie frakcijos vardu mes siūlome ponę Barbarą Kudricką į ketvirtojo vicepirmininko postą. Taigi gavome kandidatą ir į ketvirtojo vicepirmininko postą. Norėčiau dabar paprašyti paklausti e, kandidatų, ar jie sutinka užimti šias pareigas, sutinka būti kandidatais. Taip, jie visi sutinka. Taip. Pone Kinga Garlas sako taip. Pone Jotova Albrecht ir. Taip, matau, kad jūs sutinkate. Pone Kudrinska. Jūs visi esate užpildę finansinių interesų deklaracijas, aš tikiuosi. Uh, Dabar kviečiu visus susėsti. Šalia manęs, atsiprašau, sako pirmininkas, e, demokrat, turime viską padaryti pagal demokratinės procedūras prieš jums ateinant e, atsisėsti šalia manęs, taigi aš būsiu demokratiškas pirmininkas, tikrai visada demokratiškai pirmininkausiu ir prieš tai mes turime arba balsuoti, arba patvirtinti kandidatus plojimais. Galbūt balsuokime plojimais, tvirtiname kandidatūras plojimais, prašau. norėčiau paprašyti vicepirmininkų dabar susėsti į savo vietas, kuriems priklausom. Okay, colleagues, um... Kągi kolegos. Šiltai sveikiname mūsų vicepirmininkus, kolegos. Dar du procedūriniai klausimai. Pirmiausia, posėdžių kalendorius tvirtinimas. Likus visiems metams sąrašas yra išdalintas, posėdžių sąrašas yra išdalintas ir ar niekas neprieštarauja tam e, kalendoriaus projektui. Niekas neprieštarauja, tuomet galime jį tvirtinti. Pirmas prieštaravimas, man pirmininkaujant, Juditas Argentinė. Taip, aš labai didžiuojusi dėl to. Ne, čia nebūtų prieštaravimas, pirmininkė, tiesiog norėčiau pažymėti, kad du pirmos dienos posėdžius nuo 3 iki 6.30 rugsėjo 4. Kitas posėdis lapkričio 6. Numatytas toksai pusės dienos posėdis. Puikiai visi žinome, kad ketvirtadieniai e, popietiniai posėdžiai nėra labai sėkmingi ir man tiesiog įdomu, ar jūs manote, kad tikrai tie posėdžiai įvyks ketvirtadieniais e, po pietų. Ačiū, Judita. Man e, padėjai šiame inauguracinėme posėdyje. Pirmininkų suiga numatė tokį kalendorių, jie taip apmastė viską ir kadangi tai yra pirmininkų saigos sprendimas, pirmininkų saiga tik tai gali pakeisti tą sprendimą, taigi palikite tai kol kas taip kaip yra, mes tą prieštaravimą išsakysime, ketvirtadienį vyks pirmininkų saiga, galėsime iškelti tą klausimą jos metu. Ar būtų dar kitų klausimų ar pastabų dėl posėdžių kalendoriaus, kadangi visi yra nauji, mes tikrai kaip, kaip ir sakiau, iškelsime tą klausimą pirmininkų sueigoje. Dar vienas e, dalykas, e, kolegos, prieš baigiantis mūsų posėdžiui, kaip nusprendsta buvo pirmininkų sueigoje, Libe komitetas renks teisingumo portfelio paskirtojo komisaro klausimus. Komisaro, kuris keis vicepirmininkę, būsę vicepirmininkę ponę Reding paskirtasis komisaras, jo klausimai vyks Liepos 14 dieną Strasbūrė, 7 valandą. Ir Libė Jūri ir FAM komitetai bendrai rengs tos klausimus. Koordinatorių posėdis renkiantis klausimui įvyks ketvirtadienį 10 Liepos dieną. Taigi, kolegos, taip yra, kaip visi puikiai prisiminate, dėl to, kad buvo pakeista ponė Reding ir reikia, kad kažkas dirbtų vietoj jos per tą perinamą laikotarpį. Taigi tokia yra numatyta pakeitimo procedūra. Ar dar būtų klausimų ar pastabų dėl to? Kągi, kitas mūsų komiteto posėdis įvyks Liepos 14 dieną. Ar būtų kitų klausimų? Gal vicepirmininkai nori kažką pasakyti. Šiek tiek e, emocionaliai elgiuosi, kadangi gavau šias pareigas, tai dėl to labai atsiprašau, bet norėčiau pasakyti tiems nariams, kurie dirbo ankstesnėje kadencijoje, kad esu jiems labai dėkingas už jų pasitikėjimą. Naujiems komiteto nariams norėčiau pasakyti, kad pažadu visuomet išlikti sąžiningas ir teisingas visoms politinėms frakcijoms. Thank you tikrai mūsų bendros sprendimo procedūra tvirtinamų klausimų, dos, klausimų sąrašas yra ilgas e, šiame komitete, ypač po Lisabono sutarties. Tam reikia ir kantrybės, ir daug darbo komitete. Aš, aš pažadu dirbti daug, galbūt klaidų neišvengsiu, tačiau bandysiu visuomet išlikti sąžiningas šiame komitete ir daug dirbti pažadu tą daryti per ateinančius dviejus su pusę metų ir gal net penkerius, jeigu perinksite ir antrai kadencijos daliai. Taigi dėkoju už pasitikėjimą ir laukiu tolesnio darbo su visais jumis.